diskusijos baigtos šio klausimu, balsuosime rytoj 12 val. Kitas darbo atvarkės klausimas yra ponios Kratsat Sagaropulų pranešimas dėl Europos, ilgalaik, e, Europos ilgalaikių investicijų fondų. Džiaugiuosi, kad šiandien dirbame pakankamai e, spėriai ir e, ponia Kratsa dar nespėjo atvykti atrodo, taigi Jeigu sutiksite, pirmiausia, įsteiksiu žodį komisijos narį. Dėkoju, pirmininkė, taip aš šiandieną esu daugelio klausimų ekspertė ir pati labai daug išmokau. Nuo tada, kai buvo priimtas 2011 m. balandžio mėnesį pirmasis bendrosios rinkos aktas, mes visi kartu dirbome siekdami atgaivinti įmonės, ypatingai MVI. Taigi, Dabar jau mes pratėjome prie antrojo bendrosios rinkos akto. Tai tik tai parodo, kaip mes toli nuėjome ir taip pat koks stiprus mūsų įsipareigojimas atgaivinti Europos ekonomiką. Tai taip pat rodo, kad finansiniai reglamentai yra skirti ne vien tik tai suvaržyti viską, bet ir sukurti galimybės investicijoms ir augimui Europoje. Iš tiesų, mums reikia kapitalo, kuris galėtų finansuoti Europos ekonomikos augimą, taip pat ekonomikos augimą ir už ES sienų. Mes žinom, iš kur mažosios įmonės bando gauti lėšų savo veiklai vykdyti. Nuo bankų visiškai priklausomos, pavyzdžiui, tos įmonės, kurios nėra kotiruojamos akcijų biržose. Todėl turime apie jas galvoti, e, apie tokias įmonės. Kiekvienais metais nuo 100-150 milijardų eurų yra investuojama į in infrastruktūrą valstybėse narėse, kadangi pačios valstybės narės negali e, užtikrinti visų reikiamų lėšų, todėl labai svarbu vaidmenį atlieka investiciniai fondai. Nekilnojamo turto sektorius e, taip pat yra labai svarbus. 300 milijardų eurų ateinančių per investicinius fondus yra be galo svarbus nekilnojamo turto sektoriui. Deja, labai dažnai įmonės taip ir negauna joms reikalingų lėšų vis tik mūsų taupimo mastai yra vieni didžiausių pasaulyje. Tad tos lėšos, kurių reikėtų, yra. Todėl svarbu sukurti tokius Europos ilgalaikius investicinius fondus, apie kuriuos šiandieną kalbame. Tokie fondai sukurtų struktūrą, pagal kurią kapitalas galėtų keliauti per ES ilgalaikėje perspektyvoje, nesusidurdamas su nereikalingomis kliūtimis. Dabar labai nedaug valstybių narių e, galioja teisės aktai, kuriuose ilgalaikiai investiciniai fondai, gal, pagal kuriuos e, ilgalaikiai investiciniai fondai gali veikti. Kitose valstybėse narėse tokių įstatymų nėra ir todėl investuotojams labai sunku apsispręsti investuoti į ilgalaikius projektus. Todėl mes dabar bandysime palengvinti ilgalaikio kapitalo e, srautų keliavimą. Taip pat noriu pasakyti, kad Europos komisija yra labai dėkinga už darbą, kurį atliko pranešios Gracija ir šešėliniai pranešėjai. Techniniai klausimai buvo išspręsti labai greitai ir mes iš tiesų esam patenkinti tuo tekstu, kurį šiandieną turime, kadangi jis atspindi Europos komisijos pagrindinį tikslą - skatinti ilgalaikės investicijas. Tai yra pasiekta dėl to, kad visi dirbome kompromiso e, dvasioje. Pasiekėme, nustatėme tiksl, pagrindinį tikslą atgaivinti ilgalaikės investicijas Europos Sąjungoje. Todėl dabar e, svarbu užtikrinti, kiek galima aukštesnio masto taupimą, kur, e, kurio metu staupytos lėšos galėtų būti panaudojamos ilgalaikiams investicijoms. Per 25 metus sėkmingai veikia fondai, e, labai aiškiai parodo, kodėl jie buvo sėkmingi. Todėl, kad buvo labai aiškios taisyklės, pagal kurios jie veikia. Ekon komiteto siūlyti pakeitimai eina teisinga kryptimi ir mes taip pat pritarėme tam, kad mažosios ir vidutinės įmonės, kurios yra kotiruojamos akcijų biržose, vis tik vis tiek susiduria su sunkumais gaudamos lėšas. Todėl reikia stengtis joms padėti. Todėl nepamirškime šio tikslo apibrėždami, kokios įmonės gaus ilgalaikės investicijas, ar turėtų gauti ilgalaikės investicijas. Nepamirškime, kad norime padėti e, MVI. Taigi dabar yra nustatomos minimalus procentas, kiek projektų turėtų būti finansuojama iš ilgalaikių investicinių fondų Europoje. E, Dabar reikės tik tai nustatyti priemonės, kaip pasiekti šio tikslo. Be abejo, esame įsipareigoję užtikrinti, kad visi mūsų teisės aktai e, dėrėtų su pagrindinėmis turtimis ir tarptautiniais įsipareigojimais. Bet svarbiausia šiandieną ar šį vakarą yra tai, kad Europos parlamentas labai sparčiai dirba e, siekdamas patvirtinti tekstą. Tai yra labai svarbu, nes bet koks dėlsimas, dėlsimas būtų labai neigiamas. Taigi, manau, galima įsivaizduoti, kad trilogai prasidės jau rudenį, kai susirinks į sesiją naujasis parlamentas. Taigi, mūsų spartus darbas parodo, kad mes suprantame, su kokiamis Europomis, e, problemomis susidurėme Europoje ir kad mes esame pasirengę tas problemas spręsti. Ačiū komisijos narė Malmström, ponė Kratsas Agaropulų dar neatvyko, taigi dabar siūlau suteikti ją diskusijų pabaigoje daugiau kalbėjimo laiko. O dabar išklausysime kolegos Kalfino pasisakymus, kalbėjęs biudžeto komiteto vardu vieną minutę. Žama, guspožo komisar. Pone pirmininkė, komisijos narė. Biudžeto komis, komitetas mano, kad teikiami pasiūlymai dėl ilgalaikio investicijų fondų yra labai naudingi. Tai yra puikus pasiūlymas, kuris turėtų paskatinti realiai ES ekonomiką, ypač dabartiniu metu, kuomet e, viešo sektoriaus finansai nėra pakankamai stiprus, kad e, galėtų paskatinti augimą. Žieto komitetas mano, kad svarbu užtikrinti tik e, svarbu atkreipti dėmesį, kad e, valstybės narės šiam fondui nėra numačiusios jokių papildomų investicijų, taip pat e, <clears throat> išvestiniai. Išvestinės finansinės priemonės negalės būti naudojamos šioje rinkoje. Ir taip pat labai svarbu, kad atitinkamos investicijos naudojant būtų aiškiai atskiriamos viešosios investicijos nuo privačiųjų. Ir taip pat svarbios nuostatos užtikrinančios, kad e, būtų mokami mokesčiai. Ačiū kolegai Kalfinui. Dabar žodis kolegai Liulink, kuri <clears throat> kartu su e, kolegė e, Greslė ir kolega Landsbergiu pagal gulinti šūsnį dokumentų, gali lygintis, kadangi dirba iki paskutinės šio parlamento darbo dienos. Mikrofoną įsijunkite, ponė Liulink. Ačiū, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi patiktų mm, komisijos pasiūlymų, taip pat džiaugiuosi ponios Kraco parengtų pranešimų. Pateikiau savo frakcijos vardu nedidelį pakeitimą ir uh, visiškai neabejoju, kad Europos parlamentas pritars šiam pakeitimui, kadangi yra siūloma, kad šie investicijų fondai galėtų tapti kitų alternatyvių investicijų fondų sudėdamosiomis dalimis. Komisijos narė minėjo, kad Europos investicijų, ilgalaikio investicijų fondų pagrindinis tikslas yra tapti ilgalaikių investicijų varikliu ir tokiu būdu skatinti realiją ES ekonomiką, tačiau nebūkime naivus. <clears throat> Šie fondai tikrai nevykdys tinkamai savo veiklos, jeigu nesudarysime jiems tinkamų sąlygų ir aš savo pakeitimu siūlau numatyti galimybę šiems fondams tapti kitų alternatyvių investicinių fondų sub fondais. Kodėl aš noriu atkreipti dėmesį į šį aspektą? Todėl, kad numačius tokią galimybę būtų padidintas lankstumas ir būtų sumažintos e, sąnaudos investicijų. Kalbant apie lankstumą, turiu omenyje galimybę investuotojui e, perkelti e, tam tikrą sąnaudų dalį siekiant užtikrinti geresnį e, likvidumą, tam, kad administruojanti bendrovė e, galėtų tinkamiau e, tvarkyti vykdomas investicijas ir tokiu būdu būtų išvengta papildomų mokesčių, papildomų sąnaudų, kurios atsirastų steigiant visiškai naują investicinį fondą. <clears throat> Tie pasiūlymai tikrai nėra e, kažkokie revoliuciniai, kadangi tokia galimybė yra numatyta ir kitose direktyvose patvirtintose 2011 metais, 2009 e, metais atinkamų direktyvų 1, 2 ir 49 straipsniai <clears throat> Atitinkamos pakeitimo nuostatos nieko nepakeistų, nes nepablogintų priežiūros investuotojų arba e, kitaip nepablogintų situacijos, kadangi priežiūros institucijos galėtų šiuos fondus traktuoti ir kontroliuoti lygiai taip pat kaip ir kitus savarankiškai veikiančius fondus. Tokiu būdu būtų tik tai skatinamas investicijos ir e, kad šis pakeitimas vertas dėmesio liūdė ir tai, kad Graikijos finansų ministras palaiko šį e, pasiūlymą pirmininkaujantį Graikiją, tą patvirtina paskutiniu savo dokumentu tekstu, taigi elkimės konkrečiai ir pragmatiškai. Ačiū uždėmesi. Ačiū kolegai Liūling, žodis teikiamas trims minutėms kolegai Elke Draui. Ačiū, ponė pirmininkė, komisarė. Kolegos, iš karto noriu padėkoti pranešėjai už puikų bendradarbiavimą. Noriu padėkoti ir šešėliniams pranešėjams. <clears throat> Mūsų frakcija mano, kad susitarimo pavyko pasiekti ir susitarimas geras. Jis atveria duris, atveria galimybės ilgalaikių investicinių fondų. Šimtai tūkstančių milijardų eurų turėtų padėti mums pasiekti strategijos Europa 2020 vizijos įgyvendinimo, nes, žinia, investiciniai fondai gali finansuoti daug lengviau negu bankai. Dabartiniu metu iš bankų gauti finansavimą labai sudėtinga. Todėl tokiu būdu mes užpildome atsiradusią spragą. Infrastruktūros projektai ir jų vertė nuo 2010 metų iki šių metų krito 50 procentų, todėl reikalinga daugiau investuoti į infrastruktūrą Junktinėse Amerikos valstijose. 75 procentai infrastruktūros projektų finansuojami per bankų paskolas. Tačiau Europoje bankai yra nustatę labai griežtas iš ankstinės sąlygas ir labai sunku todėl gauti finansavimą iš bankų. Mes matome, kaip kovoja Graikijos ir Ispanijos mažos ir vidutinės įmonės, bet jos dėja negali gauti reikiamo kreditų ir todėl joms tenka nutraukti veiklą. Labai sudėtingoje padėtyje atsidūrės tas sektorius. Tai, kas pasiūlyta dabar, leis mums gerokai pažengti į priekį bei nebejotinai pagerins veiklos kokybę, nes nustatyti ir kokybiniai kriterijai. Dar svarbu, kad investiciniuose fonduose būtų užtikrintas tinkamas dalyvavimas, bet fondai negalės veikti, jeigu investuotojai bet kurio jiems patogių ar norimų laikų galės pasimti savo pinigus atgal. Todėl investuotojai nebejotinai turi teisę atsimti pinigus, bet tik tada, kai tų pinigų jiems labai reikia ir todėl turi būti pinigų atsiemimui nustatytos labai griežtos sąlygos. Reikia pagalvoti, koks galėtų būti ilgalaikis turtas, į kurį investuojame, pagalvoti apie <clears throat> projektų tvarumą ypač kai jie vykdomi energetikos infrastruktūros plėtros rytise. Būtina įvertinti ir galimos rizikos mažinimą investicijų požiūrių, nes tikrai neverta investuoti ten, kur graža bus per menka. Dar vienas dalykas, kad investiciniai fondai e, tradiciškai labiau buvo susijęs su mokestiniu roju darbo. Dabar mes tikiuosi pakreipsime situaciją. Ačiū toliau ponas Debaker Filipe. Ačiū ponė pirmininkė. Labadiena visiems. Manau, kad pasiūlymas yra išskirtinės svarbos, nes jis aiškiai rodo, kaip sunku MVI gauti iš bankų kreditą. Mes parengėme nesiniai savo iniciatyvą e, <clears throat> pranešimą apie MVI kreditingumą. Aišku, dėl krizės daug kas pasikeitė, nes patys bankai atsidūrė sunkioje padėtyje ir dabar jau mes jaučiame tolesnės tos situacijos pas, e, pasiekmes, bet fondai patruputį kaupėsi ir reikalinga juos panaudoti, reikalinga juos atlaisvinti, kaip sako bankininkai. Ir tokiu būdu investiciniai fondai sugebės užpildyti spragą, duoti e, postumį ūkio plėtrai ir atverti MVI galimybę dalyvauti ilgalaikiuose infrastruktūros plėtros projektuose. Žvelgiant į tai, kur galima investuoti ir kas galėtų investuoti, mes vertinome ir profesinius ir kitokius investuotojus. Mes vertinome per jų gebėjimą finansuoti ilgalaikius projektus. Nes plėtojant infrastruktūrą, ar tai būtų kelių ar mokyklų infrastruktūra, reikalinga dėti pinigų. Ir dabartiniu metu tokia plėtra staptelėjusi ją reikia pastumėti. Nepamirškime, kad investuotojai investicijos susijusios ne tik tai su galimybė gauti kreditą iš bankų, bet taip pat ir su finansinių rinkų veikimu. Aišku, privatus sektorius taip pat turi imtis darbo ir rodyti iniciatyvą, nes jos pakeisti nieko negalime, bet kad būtų ta iniciatyva rodoma, turi būti sukurtos tinkamos investicinės sąlygos. Todėl manau, kad taisyklės kurios priimtos, yra labai geros. Dabar svarbugi užtikrinti, kad fondų valdytojai galėtų pakankamai lankščiai, lankščiai veikti ir veikti stabiliai. Bet tikiuosi stabilumą užtikrins toks ilgalaikės perspektyvos požiūris. Kita vertus, matėme, kad dėl įvairiausių taisyklių gausos, dėl kurių balsavome per pastaruosius penkerius metus ir kurios būtinas užtikrinti sistemos stabilumą, reikia pagalvoti apie tai, kaip instituciniai investuotojai galėtų lengviau dirbti. Todėl reikia galvoti, kokiamis priemonėmis galėtume sustiprinti pasitikėjimą, kad būtų investuojama ir kad būtų pritraukiamas kapitalas. Pirmininkas pertraukė kalbančią ir prašo kalbėti lėčiau. Aš jums rodau ženklų, sako pirmininkas, jūs kalbate per greitai. Dar vieną sakinį pasakysiu, sako kalbantysis komisijai. Tikiuosi, kad kitos sudėties komisija pasižiūri įvertins, kaip priimami teisės aktai veikia institucinius investuotojus, nes aš manau, kad tai yra vienas iš dalykų, kuriais naujoji komisija turėtų užsiimti, aš pats tuo pasirūpinsiu. Nes tokiu būdu mes galėsime sukurti naujų darbo vietų ir užtikrinti tvarę ūkio plėtračių. Ačiū, ponė Debekeri. Aš stengiuosi tiesiog būti mandagus. Todėl ženklais jums rodžiau, kad staptelėtumėte. Nes nepamirškite, kad yra dar kiekvieno teisė būti suprasto, jūs turite kalbėti pakankamų greičių, kad jūs suprastų. Toliau ponas Stololan, kadangi pono Kamalio nėra salėje. Ačiū, ponė pirmininkė. Šis teisės akto projektas labai reikalingas ūkio plėtrai, bet nemažiau jis reikalingas ir finansų rinkoms. Bankai, kurie veikia Europoje, labai atsargiai užseima ilgalaikėmis investicijomis nes juos labiau domina greitai gaunamas pelnas. Tačiau šiuo atveju mes turime galvoti ne tik tai apie stambius indėlininkus, bet ir apie smulkiuosius investuotojus. O tam reikia, kad būtų investuojama į Europos investicinius fondus, būtina garantuoti tinkamą fondų valdymą. Kad būtų laikomasi deramo patikrinimo ir atsargumo principų sudarant investicinių fondų portfelį. Reikalingos ir priemonės, kad būtų išvengta interesų konflikto. Šiuo teisė, šis teisės aktas nustato reikalingas taisyklės ir aš manau, kad jis veda mus tinkamą kryptimį. Ačiū. Ačiū ponė Sujolonai, toliau ponė Tomačič. Tomašič. Dėkui, ponė pirmininkė. Kalbant apie Europos ilgalaikius investicinius fondus, pagrindinis dėmesys yra skiriamas į ilgalaikius tvarius tvėtro, plėtros tikslus, nors atrodo, kad kai kas tai pamiršta ir galvoja apie trumpalaikę perspektyvą. Daugelįje valstybių narių nėra nacionalinių strategijų. Piliečiai laukia, kol politikos elitas susipažins su tomis rimtomis problemomis, kurioms iškyla. Ir kol taip įvyks, šie fondai suteiks galimybės daryti tvarias investicijas. Mes turime sukurti investuotojams tinkamas sąlygas. Turime reformuoti teismų sistemą, kad ji galėtų geriau kovoti su korupcija, taip pat pagerinti turėtume mokesčių politiką Tik tai taip garantuosime, kad Europos ekonomika atsigaus ir vėl įsibėgės. Dėkui. Ačiū kolegiai Tomašič. Pasisakymų, <clears throat> spontaniškų pasisakymų nėra, taigi iš kas teiksiu žodį komisijos nariai Malstrom. Well. Uh, Dėkoju už svarbę diskusiją. Aš tikrai perduosiu jūsų visus komentarus komisijos nariui Barnie. Šio pasiūlymo labai visi laukia, nes iš tiesų Europos ilgalaikiai investiciniai fondai suteiks galimybę tokiems investuotojams kaip gyvybės draudimo fondai, pensijų fondai investuoti į infrastruktūros projektus, kuriems reikia labai didelių investicijų ilgalaikėje perspektyvoje taip pat į startuolius ir mažas ir vidutinės įmonės ir taip pat į nekilnojamąjį turtą, kuris investiciniams fondams jau ilgą laiką yra labai svarbus turtas. Todėl labai, tai yra labai svarbu, norint atstatyti ekonominio sektoriaus sveikatą ir gerą būklę ir kurti naujas darbo vietas. Todėl manau, kad šis teisės aktas yra labai svarbus ir tikiuosi, kad jis taps prieinamas ir įsigalios kaip galima greičiau. Kaip sakiau, tai dar yra tik pirmas žingsnis, bet tai yra labai svarbus žingsnis. Ir po balsavimo rytoj mes pasiūsime labai aišku signalą, kad mes iš tiesų dirbame šio klausimu ir tikimės, kad labai greitai kito rudens pradžioje pasieksime galtinį sustarimą. Dėkoju. Ačiū komisijos narė Markstrom diskusijas. Baigime balsuosime rytoj 12 valandą. Kitas parlamento posėdis vyks rytoj ketvirtadienį, buvo 17 dieną, 8.30 iki 14 ir nuo 15 iki 17 valandos darbo tvarkė yra paskelbta, galite su ja susipažinti. Europos parlamento tinklapį linkiu komisijos nariai, jos tarnyboms, taip pat abiem.